allora riprendiamo il gruppo id e i deputati non iscritti mi hanno comunicato alcune decisioni neprisijungusių frakcijos deputatai pranešė apie pakeitimus susijusius su paskirimais į delegacijas. Šie paskirimai yra, bus įtraukti į šios dienos posėdžio protokolą ir įsigalios nuo tos dienos, kai apie tai yra pranešta. Pradame balsavimą. Howard pranešimas 19 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto numeris 1 projektas. Tai yra vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavo? Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas Hovath pranešimas, 19 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto numeris 2 projektas. Žodis pranešėjui dviems minutėms. Čia. Pranešėjo nėra salėje. Mr. President, first I would thank the shadow rapporteurs. Pane pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir sekretariatui už darbą. Aš e, trumpai kalbėsiu, tačiau noriu, kad tai e, būtų įrašyta į protokolą. Šis e, biudžetas buvo skirtingas nei paprastai. Praeitų metų gruodžio mėnesį antrojo taikinimo metu buvo susidarėta dėl šito biudžeto Ir šiandien mes e, bandome sustiprinti dvi programas, laikydamėsi savo žodžio. Jos ypač svarbios mūsų ekonomikai, tai yra Erasmus Plus ir e, Horizontas 2020. Šios e, programos gaus 20 papildomų milijonų, o Horizontas 80 e, milijonų, to būdu e, E, bus įmanoma finansuoti technologijas, kurios padeda kovoti su klimato kaita. Pone pirmininkė, tai atspindi mūsų pastangas, ES pastangas, rodo, kad ES užtikrina pridėtąją e, vertę. Dėkuoju už jūsų paramą. Grazie. Dėkuoju. Vardinis balsavimas, balsavimas sprendamas. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Murešan pranešimas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas. Tai yra vienas balsavimas, vardinis balsavimas, pradame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Howard pranešimas, bendrojo biudžeto taisomo biudžeto numeris 3 projektas, vienas balsavimas, vardinis, pradame. Balsavimas baigtas. patvirtinta. Rizonka pranešimas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo e, lėšų mobilizavimas. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar rezoliucijos pasiūlymas dėl Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Ket, ketvirta dalis. Čia dvi dalis yra. Kas už pirmąją dalį? Kelia ranką. Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. 12 dalis. Čia yra dvi dalis. Pirmoji dalis vardinių balsavimų. Pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Keliant ranką. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 14 dalis. Dvi dalis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? susilaiko patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17, 17 dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 20 dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Konsideramoji dalis, e, e, konstatuojama dalis A, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta, antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. D konstatuojamoji dalis, pirma dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. K konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. N konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta už visą rezoliuciją dabar vardiniu balsavimu pradedame. Baigiame. Patvirtinta didelė balsų persvara. kol kas pertrauka, o po trumpą pertrauką, po, po kurios vyks paaiškinimai dėl balsavimo. Colleghi, riapriamo la seduta. Kolegos, tęsime posėdį. Dabar e, vyks paaiškinimai dėl balsavimo. Norėčiau paprašyti kolegų, kurie išeina, išeiti tyliai iš salės, kad e, jie netrukdytų tiems kolegoms, kurie lieka salėje. Mėly kolegos, mes dabar turime perėti prie paaiškinimų dėl balsavimo. Norėčiau dar kartą paprašyti tų, kurie nedalyvaus šioje posėdžio dalyje, išeiti iš posėdžių salės. Gerbkime tuos kolegas, kurie lieka salėje. Dear colleagues, I kindly ask you again to leave. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti jūsų išeiti iš salės, jei nedalyvausite balsavimo motyvų paaiškinime. Dėkuoju. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Pradedame balsavimo motyvų paaiškinimus. Dėl Jungtinės karalystės pastraukimo iš ES. Žodis Kirtendaling, vieną minutę, prašom. La collega Kirsten Darling rinuncia al tempo. Kirtan, kolegė Kirtan Darling atsisako kalbėjimo laiko, tad dabar žodis e, kolegai Vondra, vieną minutę. Well, kolega Vondra does not work. It does not work. Does it work? Ar, ar veikia mikrofonas? Veikia. Aš e, balsavau prieš šią rezoliuciją, todėl kad čia tam tikra diversija. Ir aš manau, kad mes turime atsižvelgti į būsimųjų santykių deklaraciją ir taip pat e, turime turėti omenyje, jog Junktinės karalystės parlamentas jau tris kartus atmetė susitarimą E, Čekoslovakijoje vyko taikios e, skirybos ir buvo elgiamasi dosniai. Aš manau, kad Euroko, Europos parlamentas gali taip pat e, elgtis. Ar mes iš tikrųjų norime, kad Brexito srityje tai vyktų kažkaip kitaip? Dėkuoju. Dabar žodis poniai Šoidrovai. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš taip pat esu iš tos pačios šalies kaip ir ponas Vondra. Aš skirtingai nei jis balsavau už šią rezoliuciją, todėl kad eh, aš eh, gerbiu Junktinės karalystės parlamento rezoliuciją, kurioje sakoma, kad Junktinė karalystė negali pasitraukti be susitarimo ir būtent e, todėl Europos parlamento pozicija yra teisinga šituo e, klausimu. Ir Europos parlamentas siūlo atidėti, jei nebus susitarimo. Mes e, neįperšame nieko Junktiniai karalystėje, neįperšame susitarimo. Tai yra tas susitarimas, kuris buvo pasirašytas Junktinės karalystės e, premjerės. Junktinė karalystė gali keisti, teikti pakeitimus e, šiam susitarimui. Junktinės karalystės premjeras to nepadarė. ES ir jos e, darybininkas, vyriausias darybininkas ponas Barnier parodė daug kantrybės ir teigiamą nusistatymą. Mes laukiame Junktinės karalystės pakeitimų ir pasiūlymų. Dėkuoju o ne poryt. Phone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Yeah, yeah. Okay. I have voted in support of this resolution today. Aš paremiau šios dienos rezoliuciją ne dėl to, kad noriu matyti, kaip įgyvendinama pasitraukimo sutartis, nes breksitas bus visiems žalingas dalykas. Tačiau tekste yra pripažįstama, jog yra įmanoma pratesti pasitraukimo laikotarpį, kad būtų rastas sustarimas ir kad būtų galima demokratiškai pasielgti, tinkamai pasielgti. Būtų galima surenkti rinkimus ir galbūt balsuoti pakartotinai dėl 50 straipsnio. Noriu padėkoti visiems proeuropiečiams šiame parlamente. Jie ir toliau demonstruoja mums savo solidarumą. E, padeda įveikti nacionalistinės, e, populistinės, pavojingas jėgas. Vienintelis dalykas yra kai kurių tų populistų, kuris jiems rūpi, būti čia ir gauti savo išmokas už parlamento darbą. Bet turime nepamiršti mūsų nacionalinių bendrų e, interesų. Ir kol kas iš Downing gatvės dešimto numerio nedaug ko girdisi, kas atspindėtų mūsų interesus. Manau, kad mes turime prisiminti, kad lyg Europoje būtume stipresni. Savo proeuropiečiams kolegoms norėčiau pasakyti, kad kaip be būtų, mes dirbsime ir toliau visi kartu kovodami su populistėmis antieuropietiškomis jėgomis šiame parlamente ir kitur. Ačiū. Kolegos. Kolegos, norėčiau, kad laikytumėtės kalbėjimo laiko. Dėkoju. Dabar žodis e, ponui Patin vieną minutę. Against, um... Aš balsavau prieš prieš pono Verhofstato imperijos rezoliuciją. Aš noriu, kad būtų įvykdytas aiškus švarus breksitas. 65 žmonės uh, E, viename iš regionų balsavo, 60 e, procentų balsavo prieš, 70, procentų milijon, 70 milijonų žmonių, tai yra demokratinė dauguma, balsavo už tai, kad Junktinė karalystė pasitrauktų. Pastarąsias 3,5 valandos čia Europos parlamente išklausiau įvairiausių balsų. Ir Aš galiu pasakyti tik tiek, kad e, girdėjau sakant, kad žmonės nežinojo, ką darė, bet galime pasakyti tik, tik tiek, kad žmonės nutarė išeiti, reikia susitarti su šia institucija ir tuomet mums pavyktų parodyti, kad demokratija kažkiek kažkur egzistuoja ponas Barnie backstop nuostatas siūlo ir bando pasakyti, kad e, tai bus didžiulė kliūtis susitarti. Bet aš manau, kad demokratijos būtina laikytis. Atėjo laikas Junktiniai karalystiai pasitraukti ir vykdyti švarų, gražų, teisingą breksitą. Dėkoju. Žodis kolegai Huk minutė. Pone pirmininkė, Aš paremiau rezoliuciją šiandieną, nes ten pripažįstama perspektyva Junktinėje karalystėje balsuoti papildomai dėl 50 straipsnio, kad breksitas neįvyktų. E, ministras pirmininkas Borisas Johnsonas jau nebeturi daugumos Junktinėje karalystėje. Jis sustabdė parlamento veiklą, jis trukdo žmonėms balsuoti dėl šios susitarimo, dėl šios taisyklės. 26 e, referendumas buvo labai silpnas, buvo daug melo, daug dezinformacijos apie ką tik norite, apie Turkiją, kuri neva prisijungs prie Europos Sąjungą. Aš čia dar nematau Turkijos kolegų Europos parlamente dirbančių. O Borisas Johnsonas sakė, kad tai bus, jeigu nepasitrauksime. Ir man atrodo, kad dabar E, Junktinė karalystė yra visai kitokia vieta. Na, jauni Britai nori dirbti Europos Sąjungoje. Niekas nenori, kad trūktų prekių ar produktų dėl to, kad e, bus blokuojami uostai ar kad kils problemų pasienyje. Mes esame didi šalis ir, man atrodo, neturėtume savo praeities pamiršti ir pasukti į šokią neaiškę ateitį. Ačiū. Dabar žodis kolegiai Berder. Minutė, prašau. Šiandien aš pritariau breksi, rezoliucijai dėl breksito Europos parlamento. Aš nepat, man nepatinka breksitas, aš nekenčiu šito žodžio, tačiau vis, visus sustarimus turi patvirtinti žmonės. Dabar uh, Borisas Džonsonas žaidžia kažkokius žaidimus su žmonėmis, žaidžia žaidimus su savo partija. Ta procesą būtina sustabdyti. Mes, liberaldemokratai, esame tie žmonės, kuriuos mes įsipareigoję ES ir jos piliečiams. Mes norime, kad būtų balsuojama dėl 50 straipsnių, kad breksitas būtų sustabdytas. Mūsų tikslas yra likti ES. Šis rezoliucijos projektas yra toks, kur pripažįstama mūsų atsakomybė piliečių atžvilgių. Jie pasirinko pasitraukti, jie turi teisę tai daryti. Jų gyvenimui kils pavojus. Ir dabar visos vyriausybės turi dirbti, kad situacija ši būtų išspręsta. Piliečiai yra teisūs. Mes turime tiesiog pateikti naują galimybę, naują progą, kad tam, kad kai kurie dalykai tiesiog gal neįvyktų. Mes turime daryti tai, kas yra geriausia ES, kas yra geriausia Junktiniai karalystiai. Mes turime balsuoti dėl susitarimo arba likti, nepasitraukti ir naudotis visą teisės narystės teikiamais privalumais. Ačiū. Ačiū kolegiai. Dabar žodžiu, žodis kolegai Gibson, prašau. Kolegiai Gibson. Aš pritariau šią rezoliuciją ir kviečiu palaikyti šią rezoliuciją. Aš ne pritariu Brexitui, susit, su susitarimu ar be. Aš visą širdim tikiu, kad e, bet koks Brexitas būtų blogas ir ES, ir Junktiniai karalystė. Ir aš ir toliau vykdysiu kampaniją už tai, kad Brexitas būtų sustabdytas. Tačiau šis rezoliucijų projektas yra svarbus dėl to, nes ten pripažįstama, kad Junktinės karalystės parlamentas e, jau yra paprašęs, kad vyriausybė reikalautų, prašytų pratesimo pasitraukimo laikotarpio, kad būtų galima susitarti. E, dėl Ir štai dabar turi vykti referendumas ir rinkimai. Borisas e, Johnsonas pasirinko kitą nedemokratišką kelią, sustabdė parlamento darbą ir nori breksito bet kokią kainą, nepaisydamas jokių pasiekmių. Mums reikia laiko, kad mestume jam iššūkį ir įveiktume jį demokratinėmis priemonėmis. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis kolegai Howard. Minutė. Prašau. Na, ar toks čia buvo tas planas? Tiesiog mes manome, kad geriausias dalykas būtų išgyvenimas. E, mes manome, kad net jeigu bus priimti geriausi prekybos susitarimai, mes ir toliau būsime silpnesni. Mes susidursime su labai sunkia realybė, turėsime didelį kaimyną kuris diktuos taisyklės ir mums teks prie jų prisitaikyti. Rinkos taisyklės privers mūsų visų sutarimų laikytis. E, Nukenties pramonė, praristos rinkos, dinks pasaulinė lyderystė, piliečių laisvės bus pamintos. Tai štai tokia bus breksito realybė. Tai yra visiškai ne tai, kas mums buvo žadėta. E, už ES e, ribų mes greit suras, suprasim ir suprasim, kad neme pasaulyje nacionalinis suverenumas yra ribojamas. Mums reikia demokratijos, mums reikia atskaitomybės mūsų atžvilgių, mums reikia įgyvendintų pažadų, grįžkime, pa, pasitarkime su Junktinės karalystės žmonėmis ir sustabdykimegi pagaliau tą breksitą. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar žodis kolegai Hyver. Minutė. Norėčiau užtikrinti visiems, net Nigelas Faradžas savo šalyje kalba daugumos pasisakiusi už breksitą vardu. Ir štai dabar vyksta kažkoks keistas dalykas. Jūs vadinate breksitu tai, kas vyksta, bet juk jungtinės karalystės žmonės su jumis nesutinka, apsižvalgykite. Didžioji dalis E, žmonių čia yra pro-Brexito partijos nariai ir mes norėtume, kad tai daugumai būtų atstovaujama. Mes norime subalansuoto požiūrio, tačiau mūsųse juokiamas iš viso to, nes Brexito partija pabrėžia ir tai, kas yra bloga Junktinėje karalystėje. Tiesiog mes pasisakome už tai, kad breksitas būtų aiškus ir švarus. Mes E, matome, kad šalia auga pritarimas pasitraukimui be susitarimo. 2016-aisiais balsavimo rezultatai buvo labai aiškus ir jų nuneikti tiesiog negalima. Ačiū. Sutikiam žodį. Ponui Netsinga, prašom. Poniai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šiai nuostabiai demokratiniai institucijai už palaikymą e, mūsų šalies ir už tai, kad jūs paremėte 50 straipsnį. E, Brexitas be susitarimo būtų baisus mūsų piliečiams ir labiausiai nukentėtų patys pažeidžiamiausi. Viena tų grupių yra tie, kurie gyvena e, Junktinėje karalystėje, bet yra priklausomi nuo iš Europos importuojamų vaistų. Jų sveikata priklauso nuo sklandžio importo tokių vaistų, kuriuos taip pat reikia ir šaldyti. Niekas negali užtikrinti, kad bus galima atvežti tokius vaistus, jeigu įvyks chaosas po Brexito be susitarimo susitarimo. Net vyriausybė nepagalvoja apie tai, kad rizikuoja tokių žmonių gyvybę. Tai yra siaubinga situacija. Labai svarbu užkirsti kelią tokiems dalykams. Būtent todėl ir bendruomenių rūmose, ir čia balsavusių buvo prieš tokį e, breksitą be susitarimo, prieš, prieš e, breksitą be susitarimo. E, Brexito be susitarimo rizika yra reali bet e, Junktinės karalystės e, piliečiai neturi nukentėti nuo tokių dalykų. Ačiū dabar žodis ponui Dobni. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad nuostabu matyti, kad dalyvavo mūsų parlamentarai balsavime, o kur jie buvo, kai vyko diskusijos, gal gėrė e, kavą e, bare čia visi da, mėtosi nepilna tiesa, melagystėmis ir taip toliau. Sako, kad Britanija yra diktatūra, bet juk diktatūrose nebūna ben, e, visotinių rinkimų. Juk žinot, kad Ma, e, didžioje dalyje e, jungtinės e, karalystės Korvanas tiesiog pralaimėtų 70 procentų žmonių Mano e, apygardoje balsavo už breksitą, bet šitose, šiame parlamente niekas nesirūpina Britanijos balsu. Junktinės karalystės žmonės jums neįdomus, bet jūs neužtildysit e, milijonų žmonių balso, mes išstosime su die. Ačiū. Ponas Palmer, minutė, prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pasakysiu, kaip viskas yra. Ši rezoliucija yra nepakankama. Piliečių teisės, Junktinės karalystės gyventojų padėtis visiškai neatsispindi, su jais visiškai nesiskaitoma, man gėda dėl savo šalies, kurią aš labai myliu. Visi mūsų piliečiai myli tą šalį, ten yra jų šalis, jie ten e, turi savo verslą, moka mokesčius, dirba e, tarnautojais dešimtmečius ir jie tikrai nusipelnė daug geriau negu kažkokios simbolinės schemos Mano žinia Junktinės karalystės piliečiams, kuriuos aš e, išdidžiai atstovauju, yra kad mano šalis yra geresnė negu dabar atrodo. Piliečiai tikrai yra nusipelnę daug e, geresnė, geresnio gyvenimo, geresnio traktavimo. Ačiū. Ponas Brofi, minutė. Pane Brofė, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, balsavau už šią rezoliuciją, bet aš nenoriu, kad vyktų breksitas. E, aš 20 dirbau sveikatos sistemoje ir man labai svarbu šioje rezoliucijoje būtent e, nedarbas ir socialinės išmokos e, mūsų piliečiams labai didelė grėsmė kyla sveikatos apsaugos darbuotojams. Prieš trejus metus sveikatos darbuotojams kovotojų gretose buvo labai daug piliečių iš e, trečiųjų šalių, o dabar jų sumažėjo iki 5,5 procentų. Ir būtent todėl jie pabėgo, kad jie bijo breksito, ta nežinomybė dėl socialinių ir sveikatos paslaugų, jeigu įvyks breksitas be susitarimo, yra dar didesnė. E, todėl e, Norėčiau, kad šios ryties darbuotojai būtų ramus, jog e, ir žinotų, kad Junktinė karalystė net po Brexito ar bet kokiamis sąlygomis jų teisės bus didžiausias prioritetas. Dėkoju. Dabar žodis banting. Minutė, prašom. Labadiena, ar veikia mikrofonas? Kolegos, čia yra pats sudėtingiausias balsavimas Aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas labai stengiasi praplėsti 50 straipsnį, bet bet koksai išstojimo susitarimas turi e, būti balsuojamas ir Britanijoje referendumo metu. Jeigu dabar vyktų referendumas ir būtų galima balsuoti už pasilikimą, mes laimėtumėm, e, pasisakytų prieš breksitą, nes balsuotų jauni žmonės. Britanijos jaunimas e, pyksta maždaug 3-4 ketvirtadaliai jaunų žmonių, kurie 16 metais buvo per jauni balsuoti, dabar jau pasiekė e, balsavimo amžių ir jie balsuotų už pasilikimą. Iš kur bebūtumėte, jūs prašau kreipkitės į savo valstybių vadovus ir paprašykite, kad taryboje palaikytų pratesimą, e, kad mes suteiktumėm e, Britanijos jaunimui teisę e, spręsti dėl savo ateities. Ačiū. Dabar žodis Ponui Benijan, prašom. Ačiū. Norėčiau paaiškinti, kodėl balsavau už šią rezoliuciją, kuri pasisako už breksito susitarimą, kuris jau buvo susidarėtas tarp Junktinės karalystės ir ES, bet užstrigo e, mūsų parlamente. Būtent todėl, kad rezoliucijoje yra galimybė kad Junktinė karalystė dar peržvelgtų savo poziciją, vykdytų referendumą arba pakeistų vyriausybę. Ir taip <clears throat> galima būtų pratesti 50 straipsnio e, taikymą. Brexitas be susitarimo būtų siaubingas e, mūsų žemdirbėjais. 90, žemdirbiaus 97 procentai mūsų žemdirbių yra E, priklausomi nuo, nes, e, nuo ES mes labai daug eksportuojame e, grūdų ir kitų maisto prekių ir jeigu prarastumėm šią rinką, mano rinkėjams būtų tragiškos pasiekmes. Todėl svarbiausia yra užkirsti kelią breksitui be susitarimo. Ir aš pasisakau už tai, kad tik ne karalystė ir toliau būtų ES narė. Ačiū. Dabar žodis ponui Deivis minutę. Pirmininkė, aš nenoriu suvaldyti breksito, aš noriu jį sustabdyti. Parlamente čia mes kovojame už Europos vertybės. Bet aš noriu, kad kovotumėm ir už Britų, ir demokratijos vertybės. Mes už ekonomiką, kuri yra naudinga visiems, už aplinkosaugą, kuri naudinga visiems. Aš nenoriu, kad mano šalis būtų išstumta ir nedalyvautų ten, kur yra priimami ateities sprendimai. Aš nenoriu, kad mano šalis e, vengtų tų klausimų, kurie yra svarbus mūsų žemynui. Aš noriu, kad mano šalis būtų lyderė, o ne sekanti iš pasakos. Iš paskos. Mano požiūris yra paprastas kompromisas. E, mano pozicija paprasta. Brexito neturi būti. Ačiū. Dabar suteikiu žodį. Ponui Adžiu Salyba, minutė. Brexit deadline looms. Of... Artėjant Brexitui didėja e, galimybė, kad ne karalystė išstos chaotiškai be susitarimo. E, Jei nebus susitarimo, kils katastrofa, katastrofa, kurios reikia išvengti. Deja, ta nežinomybė ir politinis nestabilumas tik didėja. Svarbiausias prioritetas šiomis aplinkybėmis yra apsaugoti pilie, ES piliečių teisės, kurie gyvena e, Junktinėje karalystėje ir Junktinės karalystės piliečių ES. E, Brexitas be susitarimo bus grėsmingas ir verslui mm, sunaikins daugybę darbo vietų Junktinėje karalystėje ir ES. Kitas mūsų prioritetas turėtų būti verslas ir darbuotojai tam, kad jiems netektų jokios naštos ar kad tektų pati mažiausia dašla, e, našta. Reikia suprasti taip pat ir o, e, kokia grėsmė kyla Šiaurės Airijos ir Airijos sienai. Reikia įsipareigoti ir pradėti konstruktyvų o, e, dialogą, kad išvengtumėm o, e, scenarijaus išstojimo be breksito, nes sutarimas yra visą laiką svarbiau negu politikavimas. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Damyžak vieną minutę. Kaip verslininkas aš negaliu suprasti, kodėl koks nors verslininkas turėtų atsisakyti rinkos, kurioje yra 512 milijonų vartotojų. Aišku, at, atrodo, jog tiek daug galimybių yra, kuriomis taip lengva pasinaudoti tokioje e, rinkoje. Aš e, e, Pats e, mačiau, kaip buvo manoma per pastaruosius e, penkerius metus uždirbti milijardą eurų. Mano konkurentai, kurie dirbo tik tai Junktinės karalystės rinkoje, negalėjo e, konkuruoti su manim. Tad kas vyks po Brexito, bus atidaromas atstovybės Dublinė ar, ar, ar, ar, ar kitur. Mes išeidami iš, jungtinės, iš ES paprasčiausiai šaunami savo koją. Pane Voden, ponas Patinas nesupranta, ką, ką reiškia tie jo minėti e, procentai balsavusių už Brexitą. E, ir ką reiškia virš 60 procentų, kurie nenori, kad dabar, kad, Europos, e, kad iš ES išeitų Junktinė karalystė. Europa yra e, tautų ir žmonių sąjunga. Brexitas bus kengsmingas ir Junktiniai karalystiai ir Europos partneriams ir Brexitas suskaldys Europos. E, tautų e, sąjungą, tautų šeimą. Mūsų jungtinė karalystė egzistuoja pustrečio šimto metų tokiu e, pavydalu ir tai, kas yra daroma Brexito, iš tikrųjų yra tam tikras sabotažas ir e, Airijos ir Škotijos gyventojų atžvilgių. Tai pažeidžia Škotijos gyventojų teisės. Ir jos bus toliau pažeidinėjamas, jei Borisas Johnsonas toliau darys tai, ką daro. Kolega Ryčiai, vieną minutę. Kolega Ryčiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš balsavau už rezoliuciją. Aš balsavau už rugsėjo antrosios dienos Belfasto susitarimą. E, dabar šis susitarimas sutarimas švenčia 20-asias metinės. Didysis penktadienis yra tarptautinė taikos diena. Aš bijau, kad e, dėl melo, dėl, dėl kažkokių asmeninių interesų dabar bus atsisakyta tos e, taikos. Naidželas Faražas paprasčiausiai yra žmogus, kuriam nerūpi visą tai. Dėkuoju. Ponas Keli, vieną minutę. Atsiprašau. Pirma žodis ponui Polčiak. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti keltą žodžių dėl balsavimo motyvų. Aš, e, aišku, gerbiu Junknės karalystės piliečių nuomonę ir e, sprendimą referendumo metu. Tačiau e, e, mes e, taip pat turime atsižvelgti ir teisingumo teismo sprendimą, jog 50 straipsnis gali būti vienašališkai atšaukiamas. Mano nuomonė, mes turime apsaugoti Europos piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje interesus ir teisės. Taip pat turime galvoti apie Šiaurės Airijos ir Airijos e, santykius ir taiką. Kita vertus, aš e, norėčiau reaguoti į tai, ką sako Brexito partijos e, atstovai. Jie gali sėdėti šioje salėje tik dėl to, kad buvo taikomas Europos rinkimo taisyklės. Pagal Britų taisyklės jie nebūtų buvę išrinkti. Panas Keliai, dėkoju. Aš e, labai džiaugiuosi, kad e, galėjau balsuoti šiandien iš ryto dėl Junktinės karalystės e, pasitraukimo rezoliucijos. Aš klausiausi, kaip kolegos komentuoja apsidraudžiamosios priemonės taikymą ir didžiojo penktadienio susitarimą. 454 balsavo už tą rezoliuciją, tai yra pakankamai didelė balsų e, dauguma. Ir e, e, Europos parlamento nariai sutiko suteikti pratesimą jungtiniai karalystiai. E, ponas Johnsonas to nenori, bet aš manau, kad tai yra labai svarbi diena ES ir jungtiniai karalystiai. Ponas Hanan, dėkuoju, ponė pirmininkė. E, kolegos, e, galbūt to nesupranta, tačiau e, jų veiksmai dabar turės tą pasiekmę, jog tvarkingas pasitraukimas yra mažiau tikėtinas. Vienintelis dalykas, kuris dabar e, pa, pa, pasikeičia, yra tas, jog dabar mes sutinkame su Europos e, Sąjungos išeimu iš Junktinės karalystės, tačiau Europos e, Sąjunga primiktinai nori, kad būtų taikoma apsidraudžiamoji priemonė, o tai kaip tik tai ir nesudaro galimybių e, susitarti. Pamirštas vienas dalykas. Brexitas dar neįvyko, o ne Brexito krizė kylo e, dėl to, kad e, parlamento nariai norėjo būti išrinkti per rinkimus Europos parlamentą ir dėl to e, jų veiksmai buvo tokie, kokie buvo. Pane Tomč, vieną minutę. Dėkoju, pane pirmininkė. Labai gaila, kad e, breksitas tapo priemonė, o ne tikslu. Niekas nelaimės. Panašu, kad mes visi stengiamės kažkaip apriboti, sumažinti e, grėsmės. Bet iš tikrųjų tų grėsmių išvengti galima tik tai jeigu įvyks nauji rinkimai arba referendumas ir bus susitarta dėl nuo susitarimo. Mes turime dėti visas pastangas, kad apsaugotumėm savo piliečius. Didžiojoje Britanijoje e, ir stengiamasi viskuo apkaltinti Europą kaip kokį atpirkimo ožį. Jeigu įvyks breksitas be susitarimo, Britai vieninteliai e, bus atsakingi savo piliečių akise. Ačiū. Pone Vandyzė, pone pirmininkė, kai aš persikėliau iš Vokietijos Junktinę karalystę prieš 20 metų maždaug, aš atvykau į globalę, e, globaliai mąstančią Junktinę karalystę, kuri mane gražiai priėmė. Man buvo suteiktos teisės ir garantijos, man buvo leista kurti savo gyvenimą šalyje, kurią aš myliu. Tačiau šiandien 3 milijonai Junktinės karalystės piliečių um, patiria netikrumą ir baimę. Borisas Johnsonas žadėjo, kad e, dėl breksito jie nepatirs e, nepatogumų. Jis ir daugelis kitų tą pažadą paminė. Pasitraukimo schema e, turi tam tikrą tikslą, daug dar techninių problemų ir nuo to nukentėjęs e, pirmiausia e, žmonės. Mes turime tokią sistemą, kurią naudotis nesunku. Žmonės gali tiesiog registruotis dalyvauti rinkimuose. Mes neturime pildyti krūvas dokumentų. Priešingų atvejų mums gali vėl ištikti dar didesnis skandalas, negu jau esame girdėję. Aš balsavau už rezoliuciją, bet e, pripažinkime tą faktą, kad piliečių garantijos e, jiems suteiktos reikalautų ir piliečiai reikalautų, kad e, pasitraukimas būtų sustabdytas. Dėkoju. Dėkoju, diskusijos yra baigtos. E, turint omenyje, kad dauguma kalbėtojų buvo iš Junktinės karalystės, atrodė, jog posėdis vyksta e, bendruomenių rūmose. E, dėkoju, diskusija baigta, toliau posėdis bus tęsiamas 15 val.